Jeigu ne, tada protokolas patvirtintas. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejai. E, darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis. Teisų gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėtis Kambodžoje.